Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie zur vorösterlichen Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Labas rytas. Aš kviečiu visus pradėti posėdį. Biudžeto kontrolės komitete nedaug narių. Sveikinu tuos, kurie išdryso dar šiandien ateiti. Vakar nepavyko uh, užbaigti darbo atvarkės E, atsiprašau, vakar nebuvo pakankamai klausimų darbo tvarkyti, todėl teko atšaukti posėdį. O dabar iš karto perinam prie antro e, klausimo pirmininkės pranešimai, kokių kalbų turime. E, po 15 minučių galiu priminti, bus klausimas su Vengrijos audito rūmų nariu, e, jam skirta maždaug valanda, bent jau tai numatyta mūsų programoje. E, audito rūmų specialiai ataskaitą gavome, ją galime dabar perskaityti. Po to kalbėsime apie mūsų vizitus į Jordaniją, Libaną ir Turkiją. E, kalbėsime ir apie Europos komisijos ir pasaulio banko susitarimus priimtus praėjusiais metais. Trečias darbo atvarkės klausimas. EFSI įgyvendinimas. Čia nuomonė Pranešėjas Takula, ar norit pasakyti? Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä... Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, šiuo klausimu geriausia būtų glaustai pasisakyti. Dėkoju visiems, visiems šešėlėms pranešėjams ir kitiems, kurie dalyvavo šiame posėdėje, šiame šio pranešimo rengime. Ir turbūt geriausia būtų iš karto eiti e, prie balsavimo. Gerą valią. Puiku, tada ir pradedam. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. E, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Tikrinkime, patikrinkime. Pažiūrėsim, ar aiškiai dauguma susidaro. Kaip kas atrodo, baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Penktas, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Kas septintas už prieš susilaikė. Atmesta atmesta, aštuntas už prieš susilaikė atmesta, devintas už prieš susilaikė atmesta, dešimtas už prieš susilaikė atmesta, vienuoliktas už prieš susilaikė atmesta, dvyliktas už prieš susilaikė priimta, tryliktas už prieš susilaikė Reikia patikrinti 13 pakeitimas, tikriname. E, iš EPP yra vienu per daug balsuojančiųjų. Baigiame tikrinti. Priimta. 14 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta, 15 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 16 atkrenta, 17 atkrenta, 18 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 19 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 20 atkrenta, 21 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 22 kas už, kas prieš susilaikė priimta atmesta. 23. Kas už, kas prieš, už 23 balsuojam. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 24. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 21. Už, 25. Už, prieš, susilaikė, priimta. 26. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 27. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 už prieš susilaikę atmesta, 29 už prieš susilaikę priimta, 30 už prieš susilaikę atmesta, e, 31 už prieš susilaikę reikia patikrinti, 31 tikriname. Baigiame patikrinti. Atmestas. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia irgi patikrinti, neaišku. Balsuojame dėl 32 vardinių būdų. Tikrinimas baigtas. Priimta. 33 atkrenta. Pirmas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 36, kas už, kas prieš susilaikė. Reikia patikrinti. Man atrodo, kad bus atmesta, bet visada galime užsitikrinti. EPP vienu per daug balsuoja. Balsavimas baigtas, tikrinimas baigtas, atmesta. 37 atkrenta, 38 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 39 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 40 kas už, kas prieš susilaikė, priimta 41 e, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta 42 Tikriname 42. Tikriname 42. Baigiame tikrinti. Atmesta. 42. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 43. Atkrinta. 44. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 45. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta Ar galėtumėm sakyti, kad 45 atmestas? Tiksliau, kas balsavo prieš? Atmestas, atmestas iš tiesų. 46, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 47, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 48, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 49, už, prieš, susilaikė. Priimta. 50, už, prieš, susilaikė. Priimta. 52 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 52, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 53, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 53, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 54, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 56, už, prieš susilaikė, reikia patikrinti. 56 baigėme tikrinti. Priimta. 57 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 58 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Bet reikia, gal, ne, netikrinkime. 59 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 60 už, prieš susilaikė. Man atrodo priimta. Tikrinkime 60. Man atrodo, kad priimta. Tikriname 60. Baigiame tikrinti. Atmesta. 61. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 62, kas už, kas prieš susilaikė, priimta, 63 už, prieš susilaikė, atmesta, 63 už, 64 už prieš susilaikė, priimta, 65 už prieš susilaikė, priimta 66 už prieš susilaikę. Gal reikia patikrinti. 66. Man atrodo, kad atmesta, bet aš nežinau, ar tikrai. Tikrinkime. Atmesta. 67 už prieš susilaikę priimta, 68 už prieš susilaikę priimta, 69 už prieš susilaikę priimta. Tikrinkime 69. Baigiame tikrinti. Atmesta. 70 už prieš susilaikę priimta, 71 už prieš susilaikę priimta, 72 už prieš susilaikę priimta. Visas nuomonės projektas vardiniu būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. 19 už, 2 prieš, vienas susilaikė, sveikinu poną Takulą. Dabar balsuosime dėl Europos strateginių investicijų fondų veiklos laikotarpio pratesimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacinio centro techninių patobulinimų. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti? Ačiū, pirmininkė. Noriu visiems padėkoti <clears throat> už pagalbą šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms. Dėkuoju už naudingą diskusijų, diskusiją ir manau, kad taip pats laikas balsuoti. Pirmiausia, 12 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 13 e, už prieš susilaikė atmesta. 14 už prieš susilaikė atmesta. 15 15 už prieš susilaikę atmesta identiškas yra 16 ir 17 identiški. Priimti, pirmininkė atsiprašo, pirmininkė susipainio. 15-17 yra e, identiški, todėl visi patvirtinti 18, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta 19 už prieš susilaikė, atmesta 20 už prieš susilaikė. Tikrinkime, tikrinkime 19. Pirmininkė, atsiprašau, tikriname 20-ąjį. Dėl 20-ojo balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 21. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Atmesta, atsiprašau. 22-23. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 24. Už, prieš susilaikė. Atmesta. 25. Už, prieš susilaikė atmesta, 26 už prieš susilaikę priimta, 27 už prieš susilaikę priimta. Norime patikrinti 27, reikia patikrinti. Nedidelis skirtumas, baigiame tikrinti. Atmesta, aiškiai, akivaizdžiai, 28, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta, 29 už prieš, susilaikė, priimta. Atmesta, atsimesta, sako pirmininkė. Gal reikia vis tik patikrinti 29-ąjį. Baigiame tikrinti. Atmesta. 30 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 už, prieš, susilaikė, priimta. 32 už, prieš prieš susilaikę atmesta. 33 už prieš susilaikę atmesta. 34 identiškas, 36 už prieš susilaikę. Gal reikia patikrinti 36 ir 35 kartu. Tik 36, pirmininkė atsiprašau, tik 36. Baigiame. Priimta. 35 už prieš susilaikė. Gal ir 35 patikrinkim. Balsuojame dėl 35 vardinių būdų. Man atrodo, kad atmesta. Baigiame balsuoti. Atmestas. 12 prieš 8 už. 37 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 38 už prieš susilaikė priimta, 39 už prieš susilaikė priimta, 40 atkrenta, 41 už prieš susilaikė priimta. Pirmas paketas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 42, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 43 už prieš susilaikė priimta Tikrinkime 43. Baigiame balsuoti. Atmesta. 44. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 46. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš susilaikė. Man atrodo atmesta. Gal galime patikrinti, kaip balsuojame dėl pirmosios dalies 46 pakeitimo. Pirma dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis 46, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta tokia pat dauguma, 47 už prieš susilaikė. Atmesta. 48 už prieš susilaikę priimta, 49 už prieš susilaikę atmesta. 50 už prieš susilaikę atmesta. 51 už prieš susilaikę atmesta. P1 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 54, 55, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 56, 57 už prieš susilaikė atmesta. 57, 89 už prieš susilaikė atmesta. 60 už prieš susilaikė, bet reikia tikrinti, reikia tikrinti 60, neaišku. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 61 ir 62 už prieš susilaikė atmesta. 3 už, prieš susilaikę, priimta. 63 už, prieš susilaikę, atmesta. 64 už, prieš susilaikę, priimta. 65 techninis pataisimas, 66 už prieš susilaikę priimta, ketvirtas už prieš susilaikę priimta, 67 už prieš susilaikę atmesta. 68 už prieš susilaikė atmesta, 69 už prieš susilaikė atmesta. 69 EPP vienu per daug yra narių. Sixty nine. Check is open. Baigiame balsuoti dėl 69. Priimta. Ačiū. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 70, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 71 už, prieš susilaikė. Atmesta. 72 už, prieš susilaikė. Atmesta. 73 už, prieš susilaikė. Atmesta. 74 už, prieš susilaikė. Atmesta. 6 už, prieš susilaikę priimta, 75 už prieš susilaikę priimta, 7 už prieš susilaikę priimta, 76 už prieš susilaikę priimta, 77 už prieš susilaikę atmesta, antras kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 79 už prieš susilaikę priimta, atmesta, atsiprašau, atsiprašau, atmesta. 80 už prieš susilaikę atmesta, 81 už prieš susilaikę atmesta, 82 už prieš susilaikę atmesta, 83 už prieš susilaikę priimta, 84 už prieš susilaikę atprimta, 85 už prieš susilaikę atmesta, 86 už prieš susilaikę atmesta, 87 už prieš susilaikę atmesta. 88 už prieš susilaikė atmesta, trečias kompromisinis už prieš susilaikė priimta, 9, 90 už prieš susilaikė priimta, 10 už prieš susilaikė priimta, 91 už prieš susilaikė priimta, 11 už prieš susilaikė priimta, 92 už prieš susilaikė priimta, 93 už prieš susilaikė atmesta, bet gal reikia patikrinti. Tikrinkime 93. Baigėme balsuoti. Priimta. 94 už prieš susilaikė. Priimta. 95 už. Atkrenta. 96 už prieš susilaikė. Priimta. 97 už prieš susilaikę priimta, 98 už prieš susilaikę priimtas, 99 už prieš susilaikę priimtas, 100 už prieš susilaikę atmesta, 101 už prieš susilaikę priimtas atmesta, 102 už prieš susilaikę, atmesta 103 už prieš susilaikę, atmesta 104 už prieš susilaikę, atmesta, bet gal reikia patikrinti, 104 mano nuomonė priimtas. Bet patikrinkime, 104 baigiame balsuoti, atmesta, 105 už prieš susilaikę, atmesta Atmesta tokia pat dauguma. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 18 už, 4 prieš sveikinu pranešėją. O dabar balsuosime dėl Europos. Uh, Darnaus vystimosi fondo pranešėjas ponas Tarant. Ar pranešėjas nori pasakyti? Uh, really. Ne, tiesą sakant, nenoriu, gal iškart balsuokime. Taip, aišku, galite ir nekalbėti. 29 pakeitimas už prieš susilaikė atmestą. 30 už prieš susilaikė atmestą. 31 už prieš susilaikė atmestą. 32 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 32 balsuojame elektroniniu būdu. Tikrinamės. Balsuoti baigiame. 32. Priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36. Atkrenta. Antrasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 41. Atkrenta 42. Už, prieš, susilaikė priimta. 43. Už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 43. 43. tikrinti baigiame. Atmesta, galbūt per daug skubėjau. 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. 5 už, prieš, susilaikė. Turėtų būti atmestas. Pasitikrinkime penktą. Balsuojame dėl penkto. Balsuoti baigiame. Atmesta. 45. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 6. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 46. Už, prieš, susilaikė, primta. 47. 8. Atkrenta. 49. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 50. Už, prieš, susilaikė, primta. 51. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 52. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimt šeštasis už, prieš, susilaikė, priimta. 57 už, atsiprašau, atkrenta. 9 už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta, bet pasitikrinkime. Devintasis. Devintasis. Tikrinti baigiame. Primta. 58. Už prieš susilaikę. Kas už 58? Primta. 59. Atkrenta. 60 Dešimtas už, prieš susilaikė priimta. 61 už, prieš susilaikė priimta. 11 už, prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 64 už, prieš susilaikė turi būti atmesta. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Priimta. 65 sistema iškart rodo, jei per daug yra balsų. O jie nebalsuoja. Nu, Mr. Novakov is not voting. Ponas Novakovas nebalsuoja. Ponė Hilkopets irgi nebalsuoja. Ponė Pitela balsuoja. 8. Pone Spitela, Cela, Šmit, Salafranka, Deutsch, Holmaja ir aš, mes aštuoni balsuojam. Nesirūpinkit, iš tiesų 65. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 66. Kas už? Prieš susilaikė. Turi būti atmesta. 66. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Primta. 67 atkrenta. 68 kas už, prieš susilaikė priimta. 69 kas už, prieš susilaikė priimta. 70 už, prieš susilaikė priimta. 71 už prieš susilaikė priimta. 72 už prieš susilaikė priimta. 73 už prieš susilaikė priimta. 13 už prieš susilaikė priimta. 7 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 75 už prieš susilaikę priimta. 15 už prieš susilaikę priimta. 8 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 79 už prieš susilaikę priimta. 17 už prieš susilaikę priimta. 19 už prieš susilaikę priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta. 77 už, prieš susilaikė priimta. 78 už, prieš susilaikė priimta. 80 už, prieš susilaikė. 80 pastikrinkime elektroniniu būdu. Atmesta. Aiškiai atmesta. Gal nereikia elektroniniu būdu tikrinti. Taip. Atmesta. 21 už, prieš susilaikė primta. 22 už, prieš susilaikė primta. 81, 23 už, prieš susilaikė primta. 82 už, prieš susilaikė primta. 24 už, prieš susilaikė primta. 25 už, prieš susilaikė primta. 26 už, prieš susilaikė primta. 83 už, prieš susilaikė primta. 27 už, prieš susilaikė primta. 84 už prieš susilaikė priimta, 85 už prieš susilaikė priimta, 86 už prieš susilaikė priimta, 28 už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl visos nuomonės. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. 18 už, 2 prieš. Sveikinu pranešėją dabar kas nori išeiti iš salės, tai tuos prašyčiau, kad išeitų tyliai, netriukšmaudami, nes norime tęsti darbą. Mūsų kolegos Aliko Ildiko Galfreds, mūsų komiteto narys į audito rūmų narius. Džiaugiamės, kad Vengrija pagaliau tą kandidatą, kandidatę nominavo. Sveikinamės su kolegė, nuoširdžiai sveikinomės. Jinai buvus mūsų komiteto e, žinote, kokia yra tvarka kandidatas turi galimybę prisistatyti, o tada pranešėjas, ponas Tarant, galės kalbėti, o tada galės kiti biuro nariai kalbėti, taigi žodis jums. Dėkui, gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Man didelė garbė kalbėti jūsų komitete, apginant savo kandidatūrą į Europos auditų rūmus kompetencijos ir gebėjimai, interesų konfliktas, norėčiau trumpai pristatyti savo profesinį pagrindą, savo profesiją, e, savo išsilavinimą ir profesinį gyvenimą ir ateities planus. Aš nuolat stengiausi plėsti savo žinias, gilinti savo žinias, įgyti e, papildomas kvalifikacijas, kaip sertifikuotos, kaip papildomas sertifikuotos auditorės ir kitas kvalifikacijas. Akademinę veiklą baigiau, tapus Europos parlamento nare bet nustojau dirbti IMKO ir kitose komitetuose ir buvau atsakinga už audito ekspertų grupės darbą. Buvau ten vicepirmininkė praėjusiu metu gruodį, e, tapau habilituota daktarė. E, tema buvo e, pilnas rinkos ekonomikos potenci pilnas bendrosios rinkos potencialo išnaudojimas. O kalbant apie mano e, profesinį e, darbą ir norą tapti auditorumų nare, tai visi suprantame, kad auditorumai e, darydami savo darbą atstovauja ES ir jos piliečių interesams. Auditai atskleidžia, kokios yra problemos, taikant ES e, teisės aktus. Auditorumų nuomonės yra gairės tiek parlamentaram, tiek valstybių narių vyriausybėm. Tyrimai ir analizės yra prieinami interneto svetainėje. Gerbiami e, komiteto nariai, norėčiau pasidalinti su jumis savo apmąstymais susijusiais su mano patirtimi audito srityje. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete esu rengusi kelias nuomonės Ir aš manau, kad tikslesnės metodologinės gairės palengvintų parlamentarų darbą, e, būtų lengviau suprasti biudžeto struktūrą ir e, procesus. Informacija, kurią teikia valstybės narės, lemia vertinimų kokybę. Dėl to valstybės narės turi e, sugebėti ir būti pasirengę pateikti naujausią informaciją. Turime taip pat sekti, kaip įgyvendinamos Europos parlamento rekomendacijos prieš kasmet tvirtinant biudžeto lėšų naudojimą. Manau, kad um, audito ataskaitos nesusilaukia pakankamai dėmesio audito rūmų nuomonė, vertinant teisėkuros iniciatyvas, mano nuomonė yra labai svarbi, pilna atskaitomybė ir e, reglamentų laikymasis, kai kalbame apie projektus finansuojamus iš ES, ne visuomet reiškia, kad visos ES taisyklės yra veiksmingos manau, kad turime didinti ES lėšų vartojimo efektyvumą. Manau, kad kryptingas tyrimų valdymas irgi turi susilaukti pakankamo dėmesio. Būtų labai įdomu įvertinti, ar pridedamoji ES fondų lėšų vertė įtraukiama į finansavimo planus. Taip pat reikia nuolat kontroliuoti visas priemonės, kurios turi būti gyvendintos pagal audito rūmų rekomendacijas. Mes turime galėti, audito rūmai turi galėti pasitikėti nacionalinėmis kontrolės institucijomis. E, tuo būdu išvengsime dubliavimosi ir bereikalingos administracinės naštos. jau yra padaryta e, pažangos standartizavimo metų srityje. Taip pat reikia geriau įtraukti nacionalinių auditų rezultatus į audito rūmų, audito veiklą. Kitas prioritetas, mano nuomonė, yra toksai nacionalinės audito institucijos turi skirti uh, daugiau dėmesio, kontroliuojant, kaip naudojami Europos Sąjungos ištekliai ir auditorumų ataskaitos a, turi būti svarstamas nacionaliniuose parlamentuose. Ir jomis plačiau remiamasi. Ir kalbant apie nacionalinius auditus, tai e, plačiau turėtų būti naudojamas nacionalinio audito sertifikatas. Labai svarbu, kad užtikrintume, apgintume ES mokesčių mokėtojų interesus. Jei aš tapčiau auditorumų nare, tai iš tiesų dėčiau visas pastangas kad galėčiau tarnauti ES labui, kad deramai būtų naudojamas, e, naudojamos Europos finansinės lėšos ir tikiuosi efektyviai prisidėti prie ES institucijų efektyvaus valdymo. Dėkui, kad pakvietėte mane į savo komitetą. Dėkuoju. Jums už įžangą, o dabar žodis pranešėjui, ponui Tarant. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Laukiu, kol išvers jūsų žodžius iki galo. Noriu padėkoti gerbiamai poniai kandidatiai į audito rūmų narius, noriu pasakyti, kad nors gyvenimas Luksemburgė nuobodus ir ramus, manau, kad jūsų veikla jį išjudins ir padarys įdomesnį. Aš visuomet pateikiu klausimų kandidatams. Ir jums norėčiau tokį ypatingą klausimą pateikti, nes jūs esat buvusi Europos parlamento narė ir norėčiau paklausti, kaip griežtai vertinsite parlamento veiklą ir užtikrinsite, kad parlamentas kuo efektyviau naudotų lėšas ir apskritai, ką galėtumėt pasakyti, remdamasi savo patirtimi Europos parlamente. Kitas klausimas labiau filosofinio pobūdžio. Mano nuomonė, po to, kai, kad, kad politikai, e, kai mm, gali dirbti, kai baigia savo politinę karjerą ir kitą darbą. Kaip jūs atskirsite savo tuos du vaidmenis. Būsimame e, tos du vaidmenis naujose pareigose. Kitas klausimas. Kur turėtų atsidurti Centrinis Europos universitetas? iš Budapešto. Dėkui, ponė Gelpels. Ačiū. Dėkuoju pranešėjai už parengtą pranešimo projektą ir už mūsų pokalbius. Dėl pirmo klausimo. kaip tęsiu savo profesinį darbą nepriklausomai, kadangi buvau Europos parlamento narė. Kaip aš jau e, pareiškiau, buvau audito grupės vicepirmininkė. pirmininkė dalyvavau ir Europos parlamento vidaus audito darbe ir aš jau tame turėjau būti nepriklausoma. Aš manau, aš tą pakankamai gerai pademonstravau. pademonstravau. Ir tikrai manau, kad aiškiai parodžiau per pasarosius keliarius metus, kad nesu priklausoma nuo partinių ir kitokių įtakų ir 2017 metų biudžeto tvirtinimo procese, pavyzdžiui, kai dirbome. Juk parlamente mes visi priimame sprendimus visi kartu, taip pat ir parlamento biuras. Ir dėl 2017 metų biudžeto taip pat, juk aš dalyvavau tame darbe. Tai Mm, aš nemanau, kad 2017 metų biudžeto įvykdymo auditą turėčiau atlikti aš. Tas būtų problema. Aš, aš neturėčiau būti um, toje audito grupėje, kuri atliktų 2017 metų biudžeto įvykdymo auditą. Tačiau iki šiol aš tikrai labai skrupulingai dirbau ir labai nepriklausomai dirbau. Uh, Ir visais klausimais, tas pats pasakytina ir apie prieigą prie dokumentų, visuomet buvau labai um, atsargi, Pavyzdžiui, jeigu mm, Vengrijos piliečiai užduoda klausimus, tai visuomet aš mm, pasirūpinau, kad ne aš atsakinėčiau į tuos klausimus. Aš visuomet laikiausi nepriklausomumo principo, visuomet tokius klausimus, pavyzdžiui, perdavau kitiem kolegoms. Dėl Centrinės Europos universiteto aš labai tikiuosi, kad mm, tas universitetas liks Budapešte ir dirbs Budapešte dar daug metų. Aš tą sakau kaip akademikė kaip žmogus, kuris esu dėščiusi universitete anksčiau. Ar pranešėjas turėtų tolesnių klausimų? Thank you, madam. Ne, ačiū pirmininkė. Tuomet kiti nariai, ponia Elasander. Sí, gracias, presidenta. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvyk, sveika atvykusi į mūsų komitetą, ponia Galpelts. Visų pirma, norėčiau užduoti Jums tokį klausimą. Jūs esate mokesčių klausimų ir audito ekspertė, Jūs buvote dėstytoja. Aš galvoju, o kodėl niekada nedirbote mūsų komitete? Taip, teisingai Jūsų kolega, ponas Deutsch, labai aktyviai dirbot, bet uh, mes būtumėm pasidžiaugę ir jūsų narystė šiame komitete, tai tiesiog norėjau pasiteirauti dėl to. Kaip jūs žinote, yra viena svarbi tema, kuri rūpi Europos audito rūmoms. E, tai ir, ir ES tikrai labai daug dirbama mm, šio klausimu dabar. Tai yra biudžeto rengimas pagal užsibrieštus tikslus ir rezultatus kitus. Tai yra žiūrima ne vien tik tai audite į sąskaitų teisėtumą ir e, teisingumą, bet taip pat yra žiūrima ir į tai, ar panaudojus biudžetą buvo pasiekta užsibrieštų tikslų ir gauti norimi rezultatai. Taigi aš nerimauju, ar jūs dėl to, kad jūsų vyriausybėje partija, kuri yra valdžioje jūsų šalyje, yra pas, pakankamai pas, pasisakiusių prieš Europos Sąjungą yra daug migracijos e, politikos klausimais neigiamų pozicijų išsakyta. E, tai dėl prieglobšio prašytojų, pavyzdžiui, visiškai neigiama nuomonė. Taigi aš norėčiau pasirauti jūsų pozicijos šiais klausimais. Mes turime būti tikri, kad jūs būsite nepriklausoma ir tuo met, kai bus analizuojami. Uh, kaip bus analizuojamas biudžeto įgyveninimas, bet taip pat ir kaip bus svarstomi susiję dalykai. Pavyzdžiui, auditorumai mums pasako mm, ne vien tik tai dėl to, ar tinkamai panaudoti skirti pinigai, bet lygiai taip pat ir pasako savo nuomonę, pavyzdžiui, ar pakankamai yra lėšų numatyta vienai ar kitai politikos krypčiai. Taigi mes norėtume užsitikrinti jūsų nepriklausomybę ir šiuo atžvilgiu. Thank you nes mes puikiai mm, žinome, kokios politikos jūs laikėtės iki šiol, kokių pažiūrų jūs laikėtės, taigi mes norėtumėm paklausti dabar dėl jūsų pozicijos, dėl struktūrinių ir sanglaudos fondų siejimo su EFSI, apjungimo ir, ir, ir taip toliau. Tai galvo, ką jūs galvojate apie tokius pasiūlymus apjungti, suplakti tuos fondus su Junkerio fondu, ką jūs apie tai galvojate ir kaip pirmininkė teisingai sakė, Mes laukiame naujo nario iš Vengrijos auditorumuose jau beveik vienerius metus. Mes labai džiaugiamės jūsų kandidatūros iškėlimu, ypač dėl to, kad jūs ir moteris. Bet mes norėtumėm paklausyti, kada jūs pradėsite dirbti auditorumuose. Nuo gegužės pirmos ar nuo birželio pirmos? Sajnaka, kérdéseket. Labai ačiū, ponia Jala Sender, už jūsų klausimus. Noriu atvirai pasakyti, mano pavardė nebuvo pirma kandidatūra iškelta į e, Vengrijos narius audito rūmose, bet aš tikiuosi, kad mano pavardė bus ta paskutinė kandidatūra, kuri bus patvirtinta, jeigu sėkmingai praeis šie klausimai. Aš taip pat manau, kad tas darbas, kuriame mes visi dalyvaujame, prie kurio visi prisidedame, yra labai svarbus užtikrinant, kad kuo daugiau moterų būtų vadovaujančiose svarbiausiose postuose. Taigi, jeigu šie klausimai bus sėkmingi, tai reikš, kad dar viena moteris e, prisijungs prie Europos audito rūmų narių. Ir lyčių pusiausvėros klausimas yra labai aktualus ir šioje institucijoje. Dabar dėl mano darbo pradžios tai priklausys nuo tarybos. Aš e, sutiksiu su Europos vadovų tarybos sprendimu ir tiesiog laikysiuos to sprendimo. Uh, dėl darbo biudžeto kontrolės komitete aš būčiau mielai, aišku, dirbusi šiame komitete, bet e, panas Doičiš reiškia pirmasis e, tą mm, norą, jis, jis jau dirbo šiame komitete ir būtų buvę nesažininga jį išstumti iš šio posto. Todėl aš sutelkiau savo dėmesį į kitus komitetus, pavyzdžiui, į Ekon, kur tuo metu um, e, nario iš Vengrijos nebuvo nei vieno uh, Bet to aš atsižvelgiau į savo profesinę kompetenciją ir vidaus rinka yra man tikrai pažįstamas rytis. Aš manau, kad čia yra didžiulis potencialas, kurį būtų galima daug geriau panaudoti. Manau, kad reikia ir, ir toje srityje žengti į priekį. Dabar dėl jūsų klausimų antros dalies dėl to, kaip galėtumėm pasiekti rezultatų, kad e, ne vien reikia analizuoti biudžeto panaudojimo teisingumą. Man atrodo, tai yra e, minimumas, kas turi būti tikrinama, ar, ar tikrai yra teisingai ir tvarkingai panaudoti pinigai, bet reikia taip pat žiūrėti, uh, ko yra pasiekta ES ir valstybių narių lygmenių, yra pridėtinė vertė. Uh, 2020 metų strategijoje yra puikūs tikslai užbriežti, tačiau galbūt ne visų jų pavyks pasiekti. Dėl tos priežasties aš galvoju, kad mums reikia kaip galima daugiau audito orientuoto į rezultato pasiekimą. Žinoma, būtina tikrinti ir sąskaitų teisingumą, tvarkingumą, bet lygiai taip pat reikia ir žiūrėti, kokiu yra pasiekta rezultato, bet tačiau reikia tam labai gerų rodiklių, kriterijų. Yra buvę, pavyzdžiui, tokių atvejų parlamente, kuomet reikėjo tvirtinti uh, pranešimus, o pavyzdžiui, valstybės narės panaudo labai daug rodiklių, tiek kiekybinių, tiek kokybinių, ir jų buvo tiesiog per daug. Uh, Ir jeigu neturi tinkamų rodiklių, labai sunku yra atlikti palyginimus, pavyzdžiui, pagal atitinkamus laikotarpius ar tarp skirtingų valstybių narių ar regionų. Taigi, galvojant apie auditą, vertinant pasiektus rezultatus, tai čia tikrai dar daug darbo laukia, nes turime žiūrėti, kad kiekvienas investuotas euras užtikrintų reikiamą gražą. Tačiau tam reikalinga gera informacija, kurią būtų galima pasiremti. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad paskutinė Europos audito rūmų ataskaita, apie kurią jūs užsiminėte, būtent į tai ir buvo jau pažiūrėta. Analizuojami partnerystės susitarimai buvo ir buvo aiškiai pasakyta, kad reikia gerinti rodiklius, reikia juos suvienodinti reikia suvienodinti ir naudojama terminologija, nes kartais iš tikrųjų tai uh, lemia skirtingą rezultatą, nes skirtinga yra terminologija naudojama valstybėse narėse. Ir dabar dėl partinės priklausomybės, ar aš galiu uh, būti aukščiau partinių įtakų, tai, uh, na, uh, ir universitete dėstydama, aišku, aš išsakydavau savo asmeninę nuomonę, tačiau niekas nekvesionavo mano nepriklausomumo, niekas niekuomet nėra manęs apkaltinęs tuo, kad savo politinės pažiūrės primeščiau studentams ar kažko tai tokio. Man atrodo, kad viskas susiveda į profesionalizmą ir um, audito rūmų nario pareigybė reikalauja profesionalumo. Uh, Kaip parlamento vicepirmininkė, aš niekuomet nesu nuėjus kažkur tai per toli, niekuomet nesu um, buvusi um, politiškai subjektyvi ir, ir tikrai uh, konflik, interesų konflikto niekuomet nėra buvę. Aš manau, kad e, čia galima būtų pozityviai įvertinti mano veiklą ir, ir aš labai tikiuosi, kad mano kandidatūra bus patvirtinta, priešingų atveju aš tikrai negalėsiu tapti Europos audito rūmų nare. O jeigu būčiau, būtų patvirtinta mano kandidatūra, aš pasistengsiu padaryti viską, kas yra įmanoma, kad darbas būtų atliktas tinkamai. Aš tikrai pasirūpinsiu, kad e, nepriklausomumas būtų mano darbė užtikrintas visur. Dar aštuoni nori pasisakyti, todėl aš prašyčiau klausti kuo trumpiau ir lygiai taip pat kandidatės trumpiau atsakinėti. Ačiū pirmininkai, mano klausimas bus trumpas. Aš visada palankiai vertinu uh, Europos parlamento nario nominavimą kandidatu į audito rūmų narius Man bent jau atrodo, kad tai yra garantuotas būdas pagerinti santykius tarp parlamento ir auditorumų. Ir man atrodo, kad čia padėti pagerinti dar galime. Kitus klausimus ir komentarus išsakysiu iš dalies savo vardu ir EPP koordinatorius Petis Soroma vardu. Dėja, jis negalėjo dalyvauti šioje diskusijoje. Taigi, ponė Kaupelt, jūs savo gyvenimo prašymą ir atsakymuose raštu ir be to savo kaip Europos parlamento veikloje e, demonstruojate Europos finansų sistemos e, gerą supratimą ir e, suprantate gerai taip pat procedūras, tas yra akivaizdu, bet to parodėte, kad sugebate uh, tobulinti šią sistemą, vadovaudomės geriausią praktiką ir tikamiausiais politiniais sprendimais. Uh, Tačiau aš šiuo požiūriu norėčiau dar paklausti, kaip jūs konkrečiai gerinsite procedūras, kurios leis audito rūmams efektyviau dirbti, atliekant savo darbą, jeigu būsite paskirta audito rūmų nare. Pirmiausia, dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūros ir kitų ES finansavimo stebėsinos metodų. Labai svarbu gauti kokybišką informaciją apie veiksmingą ES fondų panaudojimą. Taip galėsime sukurti E, tokią politiką ir tokias taisyklės, kurios e, efektyviai tarnaus ES pinigų panaudojimai. Kokius konkrečius pakeitimus ketinate įvesti e, veiklos audite? Antras dalykas. Audito rūmų specialiųjų ataskaitų skaičius per pasarosius dešimt metų labai smarkiai išaugo. 2007 buvo parengtos tik tai 9 ataskaitos, o pernai 36. Ką Jūs galvojate, koks būtų optimalus tų ataskaitų skaičius? kadangi Europos parlamentas net kartais negali apdoroti tiek daug specialiųjų ataskaitų. Ar jums netrodo, kad kokybė turėtų būti svarbiau už kiekybę? Ir jeigu taip, kaip jūs numatote šio požiūriu gerinti padėtį. Ir paskutinis klausimas. Europos parlamento biudžeto kontrolės komitetas akcentuoja poreikį palaikyti glaudžius ryšius tarp audito rūmų narių ir Europos parlamento. Žinant, kad jūs turite daug patirties Europos parlamente ir daug kontaktų čia taip pat, kaip e, ketinate e, tais pranašumais pasinaudoti ir dar geriau gerinti, stiprinti, dar labiau stiprinti santykius tarp Europos parlamento ir audito rūmų? Labai ačiū. Pone Novakov už klausimus. klausimus. Taip pat dėkoju ponui Tarvama už tai, kad apibendrino klausimus. Pirmiausia, atsakysiu į pirmąjį klausimą. Dėl veiklos audito. Esu tikra, kad audito rūmai yra prieėmę gerus sprendimus ir pasirinkę šį auditą kaip pagrindinį tipą. Ir didžioji dalis resursų yra skirta būtent tokiam audito tipui. Bet, kad tą atliktumėm, mums reikia geros informacijos ir valstybės narės tą informaciją turi suteikti, tai yra nepaprastai svarbu. Valstybės narės e, turi suteikti aktualiausią informaciją ir laiku. Labai svarbu e, tuos duomenys gauti greitai, kad auditoriai galėtų dirbti. Kitaip audito rūmų nariai negalės atlikti audito ir parengti reikalingo ataskaitų. Europos komisija žengė e, gerų žingsnių teisinga linkme ir sukūrė integruotą audito paketą. Man atrodo, kad Europos komisijos vykdama kontrolė dar labiau gerės ateityje. Pakartosiu labai aiškiai, kad rezultatų ir veiklos tikrinimas niekuomet negali būti vykdomas atitikties e, tikrinimo sąskaita. Trumpai paminėjau e, klaidos maržą. Tas yra reikalinga, bet nemanau, kad užtenka e, atlikti tikrinimus tik galvojant apie paklaidos maržą. Lygiai taip pat nebus gerai, jeigu kas metai sukursime naujų metodų. Jeigu nuolat atsiranda naujų audito būdų, nebeužteks laiko įvertinti jų veiksmingumo. Taip pat aš esu įsitikinusi, kad nereikėtų per daug dėmesio skirti detalėms. Man atrodo, kad reikia rodiklių, kurie leistų e, surinkti paprasčiau informaciją ir ją turėti. Turime rasti informacijos gavimo būdų, e, pasinaudodami turimomis sistemomis. Tai yra labai svarbu ir strateginiam planavimui, ir paties audito vykdymui. Man atrodo, kad čia kažko trūko. Nes e, vertinimuose, kuriuos mes girdėjome e, iš auditorumų parlamentui, paaiškėjo, kad santykis Europos parlamentu yra labai svarbus. Europos parlamento nariai labai gerai supranta auditorumų svarbą. Auditorumams yra nepaprastais reikšmingas Europos parlamento darbas. Dėl to svarbu palaikyti bendravimą abiem kryptimis. Gali būti, kad kartais santy... E, ryšį reikės palaikyti net ir kiekvieną dieną. Dėl Europos audito rūmų specialiųjų ataskaitų. Taip, aš atkreipiau dėmesį, kad jų skaičius išaugo. Pastebėjote, kad labai ženkliai. Bet turbūt, kad tai yra palankus pokytis. nenoriu pradėti savo darbo kritikuodama sistemą į savo darbdavį. Bet e, greičiausiai gali būti, kad tų specialių ataskaitų jau yra per daug ir galbūt būtų galima jas uh, sujungti, apjungti. 34 iš 36 ataskaitų yra kalbama apie nedarbą, ypač jaunimo nedarbą. Aišku, ta problema yra labai skaudi, uh, Bet būtent dėl to mes sukūrėme jaunimo garantiją. Be to, tam yra skirti 6,4 milijardai eurų specialios lėšos. Finansavimo skaičiai didėja, nes e, jaunų bedarbių skaičius išaugo, tiem žmonėms reikia specialaus mokymo. Tačiau aš nemanau, kad padėtis pagerės, jeigu mes parengsime tik keturias specialiasias ataskaitas šią problemą. Galbūt specialias ataskaitas reikėtų koncentruoti pagal temas. Taip pat labai svarbu, kad tos specialios ataskaitos būtų rengiamos laiku. Europos parlamentas e, gali pasinaudoti audito e, rūmų darbo rezultatais jeigu tos rengiamos ataskaitos e, yra aktualios. Taigi klausimas, kiek laiko reikia specialiai ataskaitai parengti, kokiais metodais vadovaujantis įrengiama. Jeigu pagalvotume apie, pavyzdžiui, specialią ataskaitą skirtą migracijai, e, kai kol ji buvo užbaigta, e, problematika prašyta jos, joje nebebuvo aktuali kol parlamentas pasigavo tą informaciją, net statistika buvo pasenusi. Taigi labai svarbu gauti kuo naujesnį informaciją. Tai yra labai reikšminga. Bet jeigu bus užtikrintas geras bendradarbiavimas tarp audito rūmų ir Europos parlamento, tai išloš abi pusės. Mes pasieksime daugiau, jeigu dirbsime kartu. Ir dar tokiu būdu mes galėsime e, atlikti savo darbą galėsime geriau tikrinti sąskaitas. Ponas Flanagan, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad yra vienas e, geras dalykas čia. Moteris yra kandidatė, nes e, moterų kandidačių trūksta. Gyventojų tarpe 50 procentų yra moterų, o jeigu vaikštai šiame pastate, tai pamatai, kad moterų yra labai nedaug. Taigi moterims nėra pakankamai gerai atstovavima. Na, dabar e, perinu prie kitos temos. Jūs esate Fidesz partijos narė. Ir aš suprantu, kad jūs esate ir šios partijos e, vadovo pavaduotoja buvusi iki 2010 metų. Ketverius metus jūs pirmininkavote. Turiu pripažinti, kad man būtų, e, aš nesijausčiau gerai, jeigu balsuočiau už šios partijos nario paskirimą, žinodamas, kokiu pareiškimu jūsų lyds yra išsakęs. Pavyzdžiui, girdėjau, jisai sakė, kad e, kiekvienas migrantas kelia grėsmę valstybės saugumui ir terorizmo grėsmę kelia. Ir e, migracija nėra vaistai, o yra nuodas. Mes neturim jo praryti. Ar jūs sutinkat su savo lyderio žodžiais? žodžiais? Jeigu nesutinkat, ką esate dariusi, kad e, mes sumet iššūkį savo lyderiui. Aš pats esu iš šeimos, e, iš mano žmonos šeimos 19 e, iš 20 žmonių reikėjo važiuoti į Londoną ieškoti darbo. Jūsų lyderio akimis mes buvome patys blogiausi migrantai, ekonominiai migrantai. Tada man kyla klausimas, kaip jūs galite įsivaizduoti, kad toks kaip aš, kurio du broliai ir sesuo yra gimę Londone kaip migrantai, vienas jų ir tebe gyvena Londone, uh, balsuosiu už jūsų partiją, kai jūsų lyderis sako, kad tie žmonės yra nuodai, problema, grėsmė saugumui, e, terorizmo grėsmė. Kodėl aš turėčiau už jūs balsuoti? Ar jūs galite atmesti tokius siaubingus žodžius? Aš pasibėjau, kad jos uh, šiek tiek tarsi uh, užjautėte savo kolegą, nenorėjote jo išstumti, o jūsų lyderiui tuo tarpu nekyla jokių problemų išgrūsti vaikus iš savo valstybės net tada, kai tie vaikai ko valgyti neturi. Taigi pasakykit, kodėl aš turėčiau balsuoti už jūs. Norėčiau tik priminti, kad e, mes diskutuojame su kandidate, o ne su Vengrijos vyriausybės vadovų. Todėl svarbu suteikti mums rūpimas problemas. Labai ačiū. Ir dėkoju ponui Flanaganui iš komentarus. Aš visiškai suprantu, ką jūs pasakėte. Ir aš suvokiu jūsų žodžių reikšmę. Malonu, kad kaip moteris galiu atsakyti jūsų klausimus. kad e, e, būčiau lygiai vertė jums, šiandien apsivilkau kelnes. Nuo 2005 metų buvau Fidesz partijos vicepirmininkė. Ir Jūs turbūt skaitėte, kokie pasiekimai buvo padaryti. Aš savo gyvenimą prašymę prašiau, ką padariau. Ir iki šiol manau, kad galiu didžiuoti savo pasiekimais. Žinoma, nepritariu visoms e, partijos nuomonėms. Kas yra šiandienos klausime svarbu? ogi tai, kad mes vienodai vertintume objektyves problemas. Mes galim kitaip politiškai mąstyti, parlamente tai yra suvokiama, bet audito rūmose tokie dalykai nėra primtini, ten yra labai svarbu išlikti objektyviam. Manau, kad visas mano šiandienai, šiai dienai padarytas darbas e, leis tai užtikrinti Tai įrodo, kad aš esu pakankamai kompetitinga, galiu būti objektyvi ir nepasiduoti jokiai politiniai įtakai. Taip pat galiu sutikti su jūsų atsisakymu balsuoti prieš mane, e, balsuoti už mane, bet pagalvokit, kam jūs sukelsite pavojų. Mes kalbame apie objektyvų klausimą. Pažiūrėkite į mano gyvenimo prašymą, pažiūrėkite, ką aš esu padariusi. Ir turbūt tada pasitikėsite manimi. Aš ir toliau elgsiuosi objektyviai, kaip kad dariau anksčiau. Judėjimo laisvė yra viena iš pagrindinių laisvių. Žmonės gali kraustytis iš vienos valstybės narės į kitą ieškodami darbo. Man tai jokių sunkumų nekelia. Ir jeigu aš galėčiau čia kažką pakeisti, tai jaunus žmonės tik raginčiau važiuoti į kitas valstybės narės dirbti, tai atneštų naudos visiems. Žiūrėkime į asmenų judėjimo ES skaičius ir palyginkime juos su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Pamatysime, kad ES tie skaičiai nėra labai dideli, priešingai – priešingai, e, ne, jauni bedarbiai galėtų lengviau važiuoti į kitas valstybės ir ieškoti darbo. Naudinga yra tai, kad mes teikiame paramą jauniems žmonėms ir kai jie išeina iš mokyklos, neturėdami darbo, gali susilaukti paramos. Mes visigi to siekiame asmenų laisvas judėjimas yra labai svarbus ir visi mes už jį kovojame. Aš toliau esu įsitikinusi, kad objektivumas yra labai svarbus ir aš sugebėsiu išlikti objektyvi. Ponas Stas, žaliųjų vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasisveikinti su kandidate ir kaip ponas Flanagenas. Irgi džiaugiuosi, kad moteris yra pasiūlyta į šį postą. Turime užtikrinti lyčių pusiausvyrą audito rūmose. Jūs esate iš Fidesz partijos. Ir šita partija neremia nevyriausybinių organizacijų, nepritarė jų darbui. Jūsų vyriausybė sako, kad parama nevyriausybinėms organizacijoms grėsia Vengrijos saugumui. O ES teikia finansavimą nevyriausybinėm organizacijom. Tai ar jūs pritarėte vyriausybės pozicijai? Ar iš tiesų nevyriausybinio organizacijų remimas finansiškai galėtų prisidėti prie Vengrijos didesnio nesaugumo? Vengrijoje yra nevyriausybinio organizacijų, kurios uh, gina žmogaus teisės ar demokratijos vertybės, ar iš tiesų tai grėsia Vengrijos saugumui. Norėčiau atsakymo į šį klausimą. Dėkui už klausimą. Jis yra iš tiesų esminis klausimas. Skaidrumas ir profesionalumas yra labai svarbus dalykai. Nevyriausybinės organizacijos atlieka rimtą darbą savo politinę karjerą pradėjau nevyriausybinėje organizacijoje, po to jai vadovavau ir tos organizacijos tikslas buvo skatinti mūsų miestelio ekonominį augimą. Aš irgi maniau, kad galiu ir kitų pareigų imtis, ne tik dėstyti universitete. Aš taip pat vadovavau organizacijai, kuri gina moterų teisės. Vengrijoje yra daug moterų, kurios yra diskriminuojamos šeimos ir vaikai, kurie gyvena labai nepalankiomis sąlygomis. Ir mūsų tikslas buvo siekti, kad situacija pagerėtų. Taip, aš esu Fidesz narė, bet esu ir nevyriausybinės organizacijos narė. Aš manau, kad nevyriausybinės organizacijos atlieka labai svarbų darbą. Ir kiek bus įmanoma, aš tą darbą tęsiu, bet jeigu atsirastų interesų konfliktas, tai aišku, kad aš turėsiu išeiti iš tos organizacijos, taip pat ir iš Fidesz. Aš manau, kad nevyriausybinės organizacijos yra reikalingos, jos atlieka labai daug svarbaus darbo. Problema yra ne nevyriausybinė organizacijų veikla Problema yra, kai ta veikla niekam nebenaudinga pasidaro ir nukreipiama netinkama linkme. Kaip jau minėjau, buvau nevyriausybinėje organizacijoje savo gimtajame mieste Miklošė, kurios tikslas buvo pagerinti gyvenimą. Mūsų miestelėje tai ta nevyriausybinė organizacija būtų bandžius bloginti tą gyvenimą, tai aišku, kad jos veikla būtų netinkama. Kalbant apie finansavimą, aš nemanau, kad išorės finansinė parama yra kažkokia problema, nes nevyriausybinės organizacijos be finansų negalėtų dirbti. ES irgi finansuoja tokias organizacijas, bet tas visas finansavimas turi būti teikiamas skaidriai. O ta organizacija, kurioje aš esu, tai mes labai džiaugiamės, kad gavome finansavimą, tai leido mums siekti nusimatytų tikslų ir turime ataskaitas, kaip tos lėšos buvo panaudotos. Aš pasisakau už skaidrumą. Ir mm, tokie dalykai turi būti viešai prieinami skaidrumas ir viešas duomenų skelbimas apie nevyriausybinio organizacijų darbą reikštų, kad jos gali, kad, kad jų darbas visiems yra žinomas. Dėkui, ponė pirmininkė. Komiteto nariai pateikė tokių ir griežtų klausimų ir man susidaro įspūdis, kad jūs jis iš tokių aukštų politinių pareigų pereisite irgi dirbti tam tikrą politinį darbą, bet jūsų darbas mm, numato ir tam tikrą konfliktą su komisija, taryba ir parlamentu. Ir tai, kad jūs būsite auditorė, rodo, kad jūs visai kitą vaidmenį vaidinsite. Jūs sakote, kad būsite nepriklausoma ir objektyvi, bet e, noriu paklausti, kiek sugebėsite iškelti blogus dalykus, jei pastebėsite, kad yra problemų. Jūs buvote Europos parlamento narė ir ar galėtumėt pateikti pavyzdžių, kai savo politinėje partijoje matėte kažkokių blogų dalykų ir asmeniškai išsakėte savo poziciją ir ėmėtės e, su tais blogais dalykais kovoti. Ar, pavyzdžiui, savo partijoje esate taip pasielgus ir ėjus prieš partijos ar frakcijos liniją viešai dėl tų dalykų, kurie jums atrodė blogi. O kalbant apie tai, kad iš politikos pereisite į auditą, kaip jūs įsivaizduojate, į tai pažiūrės visuomenė ar visuomenė iš tiesų manys, kad jūs esate tas žmogus, kuris gali priimti rimtus, dažnai nemalonius sprendimus ir daryti tai, ką reikia. Pirmininkė, ponios ir ponai, nors dabar ir m, mm, tokia religinių švenčių savaitė, Kažin ar turime taip jau leistis į gilius moralinius pamastymus. Dėkui už klausimą. Mes seniai esame pažįstami kaip parlamentarai. mano įjimas į šias pareigas tai nėra ėjimas į nežinę. Man tie dalykai yra žinomi, nes aš esu akademinio pasaulio atstovė, be kita ko. Ir nuolat akademinėme gyvenime siekiau objektivumo ir nepriklausomumo. jei iškyla interesų konfliktas, kurio negalime išvengti, tai tada, aišku, reikia imtis, sąmoningai imtis reikiamų veiksmų. O kalbant apie mano galimą darbą auditorę, tai aš turėsiu laikytis darbo tvarkos taisyklių. Ir yra tarp institucijų sustarimas tarp Europos audito rūmų ir OLAFo, kur numatytos e, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklės ir aš jų laikysiuos. Aišku, mes visi turime savo asmeninę nuomonę partijoje ar frakcijoje žmonių, žmonių nuomonės pozicijos gali skirtis. Ir aš tikrai negaliu čia e, pradėti vardinti visų tų atvejų, kai prieštaravau partijos pozicijai, bet jei partija prima kažkokią poziciją balsų dauguma, tai aš turiu ją remti, o ne priešintis jai. Net jei ir galvoju, kad ta pozicija, kuri buvo priimta, netitinka mano asmeninės pozicijos ar nuomonės. O kalbant apie tai, ką žmonės apie mane galvos Vengrijoje, žmonės mane laiko specialistė, nes aš esu akademinio pasaulio atstovė. Yra politikų, kurie kalba apie dalykus, nors neturi apie juos jokio supratimo, bet aš esu politikė ir išmanau tuos dalykus toje srityje, kur ketinu dirbti ir visad atsižvelgiu į protingesnių kolegų nuomonę, jei ko nors neišmanau. Dėkui. Dabar vienos minutės klausimai. Pone Salafranka, dėkui. Aš čia sėdžiu. Aš su ponė Golpelts buvau toj pačioj politiniai frakcijoj, bet niekad neturėjau galimybę uh, niekad neturėjau galimybės su jumis gerbiama Galpels pasikalbėti. Iš tiesų labai įdomu jūsų gyvenimo aprašymas idealiai tinka tam darbui, e, kurį norite dirbti, esate sertifikuota auditorė, esate rengusi įvairių nuomonių ir matome, kokia plati jūsų darbo patirtis. Kalbant apie mm, galimybę dirbti šį darbą, tai reikia pasižiūrėti, ar žmogus turi reikiamą kvalifikaciją ir įgūdžius. Ir manau, kad iš tiesų kandidatė atitinka reikalavimus šiam darbui. Manau, kad tai, kad ji yra Europos parlamento narė, yra privalumas, tampant audito rūmų narių. Tai nėra pirmas ir tikrai ne paskutinis atvejis. Ponas Fabravajas, e, kolega iš Ispanijos, dabar jis dėja jau yra miręs, irgi yra dirbęs audito rūmose, o prieš tai buvęs mūsų komiteto narių. Perskaičiau tą klausimyną ir jūsų atsakymus. Ir kalbant apie audito rūmus ir audito rūmo ataskaitas, kokiu greičiu, kiek laiko užtrunka jas parengti. Jūsų bendradarbiavimas nacionalinėmis audito rūmomis institucijomis. Labai nemažai duomenų tos institucijos siunčia į mm, Europos audito rūmus. Tai kaip galėtume tą bendradarbiavimą pagerinti jūsų nuomonę? Dėkui toliau, ponė Deutsch. Ponas Deutsch. Dėkui. Pirmininkė. Aš norėčiau pratesti pono Salafrankos mintis. Labai svarbu, kad audito rūmų nariai gebėtų dirbti profesionaliai, būtų visiškai nepriklausomi. Aišku, tie reikalavimai visiems auditoriam yra taikomi, taip pat ir tiem, kurie anksčiau buvo parlamentarai. Suomijos ir Bulgarijos auditoriai tai rodė. Ir vokietis, e, auditorumų narys, kaip ir tie du prieš tai mano minėti, visi yra buvę Europos parlamento nariai. Tai nemanau, kad ir jum buvimas parlamento nare gali sukelti problemų. Jūsų patirtis yra rimta. Matome iš gyvenimo aprašymo, ponia Galpilts. Parodė ne vieną kartą, kad dirbdama laikosi taisyklių, balsuodama taip pat parodė, kad yra nepriklausoma. Be to frakcijos pritarė jūsų išrinkimui į Europos parlamento vicepirmininkės postą. Tai čia jokių abejonių man nekyla. Klausimas Ar jūs galėsite prisidėti prie geresnių santykių tarp Europos parlamento ir audito rūmų? Ir čia turiu galvoje biudžeto panaudojimo tvirtinimą labai svarbu, kad Europos parlamentas turėtų sąjungininką. Turiu galvoje pačius auditorumus. Nes santykiai tarp parlamento ir auditorumų yra labai svarbus. Pone Šmit. Ačiū. Aš irgi džiaugiuosi, kad kandidatė yra moteris. Nes. Uh, kairiųjų frakcijos pristato tokį tikrai gan kvailą vaizdą, kurį reikia taisyti, reikia tą situaciją gerinti iš tikrųjų. Be to, dažnai tos specialios ataskaitos pristatomos ir paskui kažkur dinksta. Tai gerai būtų, kad, pavyzdžiui, audito rūmose būtų pamastoma, panalizuojama vėliau, o kasgi padaryta po to, kai parengta specialioji ataskaita, ar, ar, ar buvo kažkas taip nuveikta. Yra dar ir tokių taip vadinamų naujoviškų auditorumo ataskaitų, kur yra ir rekomendacijos ir tam tikras pareiškimas po to komisijos e, padaromas ir po to tarsi viskas dinksta, jokio nėra pratesimo. Tai aš galvoju, kad gerai gal būtų, kad, kad būtų sugrįžta, panalizuota ta situacija po ataskaitos, kad tarsi tas informacinis ratas būtų uždarytas ir po to būtų grįžtama vėl į Europos parlamentą, būtų aptariama ta informacija, tarsi tas pratesimas toks. Uh, padaromas. Tai yra tokiu būdu, manau, audito rūmų darbas būtų sustiprintas, būtų žiūrima, kas įvyko po to ataskaitų. Nes mes Europos parlamente siekiame ilgalaikių pasiekmių, o ne tik tai to, kad buvo rinkta ataskaita ir, ir tiek. Buvo štai prieš kelis mėnesius, pavyzdžiui, parlamentas atmetė didelę daugumą Lenkijos kandidatą, bet paskui taryba vis tiek patvirtino uh, tą kandidatūrą. Tai kaip jūs e, vertintumėt savo tolesnį bendradarbiavimą, pažiūrėjau, tokio kolega? Right. Tarpanas Leningan. Jūs kalbėjote apie moterų teisų gynimą. E, jūsų partijos lyderis, man atrodo, tikrai nepaiso moterų teisų ir iš viso nelabai norėtų, kad moteris dalyvautų politikoje Vengrijoje. Jeigu moteris uh, nežinau, pastoviai prieš jas yra užsipulinėjama dėl jų savybių, tai, na, aš nežinau, e, dėl kokių pažiūrų jūs nepritarėte savo partijos lyderių, nes e, ir, ir iš tikrųjų, jeigu jūs nepritarėte, ką jūs darote dėl to, nes juk galiausiai viskas susiveda į... Mm, mm, žmogaus savybės šiuose pareigose tai yra svarbiausia. Jūs esate iš tokios partijos, kur, pavyzdžiui, na, aš nežinau, jeigu jūs uh, būtumėt galėję pri, pri, savo rankas pridėti prie tokios kaip mano šeimos migrantų, tai tikriausiai būtumėt išgynę mus iš savo valstybės. Ir, o ką jūs galvote, pažiūrėjau, apie moterų pabėgėlių teises? Ar jūs galvote, kad migrantam turi būti leidžiama dirbti? Ar jūs darysite ką nors dėl tų pabėgėlių, kurie grūdžiami iš jūsų valstybės, ar jūs leisite jiems sugrįžti, dirbti, gyventi, ar jūs išsakėte tokią poziciją savo partijos lyderiui, nes galiausiai jūs, aišku, galite pasirinkti būti tokios partijos narė ar ne. Manau, kad tikrai tai visiškai nesusijęs su tuo, apie ką mes čia kalbame. Čia. Taip, pirmininkė, tai tikrai yra susiję. Kalbame apie mūsų kandidato asmeninės savybės. Ar jūs esate užginčę savo partijos lyderio poziciją? Aš atsiprašau, bet mes tikrai neturime laiko tokiems dalykams. Prašau trumpai. Morsi. Aš atsiprašau, aš nesuprantu, aš noriu paklausti, ar jūs esate užginčiusi savo partijos lyderio e, pažiūras tokiais klausimais. E, aš nesuprantu, kodėl niekas manęs nepalaiko šio klausimu. Mūsų, tie, tie dalykai, ką mes asmeniškai teikiame pirmenybę ar ne, nėra mūsų diskusijų dalis. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad turi mm, procedūra vykti teisingai ir sąžiningai. Tokie klausimai tikrai yra nesažiningi, juk tokių klausimų niekas nekėlė jums, ar jūs pritarėte savo partijos lyderio poziciją ar ne. Man atrodo, kad mūsų komitetas, kurio aš esu pirmininkė ir todėl aš noriu pasisakyti to klausimu, būtent jums kaip e, nariu aš noriu pasakyti, kad mes turime laikytis savo darbo srities. Aš um, tikiuosi, kad kandidatė galės atsakyti jums jūsų klausimą, jei dabar suteiksiu žodį. E, Sornak a kérdéseit természetesen Flanagan úrnak is e, fogok válaszolni, sőt, Schmidt képviselő. Ačiū už klausimus. Aš atsakysiu į pono Flanagano klausimus. Ir... Bet jei ponia Šmit sutiks, aš atsakysiu visų pirma į pana Flanagano klausimą. Dešimt metų esu vienintelė e, Fides partijos biuro narė. Buvau vienintelė partijos, Fides partijos biuro narė. Jūs sakote, kad Fides nekenčia e, moterų politikių, smerkėjas. Tai netiesa. Kuomet buvau Vengrijos parlamento narė, Atsiprašau, bet dabar aš pasisakinėjau. Buvo iškeltas klausimas dėl moterų kvotos ir buvo m, mm, labai gyvos diskusijos, kas paremė mano nuomonę, kas pasisakė už moterų kvotą parlamente, kas balsavo už tos kvotos įvedimą parlamente, mūsų partijos lyderis. Uh, galiausiai vis tik tai balsavime nepavyko e, pasiekti sėkmės, bet aš atėjau dirbti į Europos parlamentą ir vėlgi norėjau iškelti šį klausimą. Vėlgi nesulaukiau palaikymo, pakankamai palaikymo šiam klausimui. Ir moterų kvotos Vengrijos parlamente tuomet nepavyko patvirtinti, tačiau aš nepasiduodu ir toliau dirbsiu tais lauspais, aš galiu pateikti ir kitą pavyzdį e, dėl šeimos politikos. Jeigu moteris turėtų daugiau galimybių ir dažniau būtų lyderių pozicijose, tai aš manau, jeigu mes norime, kad daugiau moteris turėtų galimybių ir, ir, ir būtų daugiau moterų lyderių, politikių, tai reikėtų visų pirma galvoti apie šeimos ir profesinio gyvenimo derinimą. Ir uh, reikia, aišku, galbūt ne visų mūsų e, pažiūros Fidės partija yra vienodos. Aš manau, kad ir jūsų atveju tikriausiai taip yra, bet e, nežiūrint pažiūrų skirtumų, vis tiek galima būti tos pačios partijos nariais. Aš galbūt turiu um, skirtingų nuomonių kažkuriais skirtingais klausimais, bet aš tikrai dabar nepradėsiu vardinti visų klausimų, dėl kurių mano pozicija skiriasi nuo nuo e, kitų galbūt narių pozicijos e, partijos biure, bet e, tikrai nedraudžiama turėti skirtingas pažiūras skirtingais klausimais. Pana Selafranka, dėkoju už tai, ką Jūs pasakėte dėl mano profesinės patirties. Mes esame vienos frakcijos nariai buvome vienos frakcijos nariai, bet galbūt ne visuomet turėjome galimybę įsigilinti į vienas kitų profesinę patirtį. Ne visuomet juk žinai, kokia yra kito žmogaus profesinė patirtis. Tačiau mes visi dirbame dėl ES ateities, dėl mūsų vaikų ateities. Visi dirbame kartu. Dabar dėl Europos audito rūmų ir nacionalinio audito institucijų. Aišku, kad jų darbą galima gerinti, tobulinti. Čia galimybių yra daug. Ir tikrai e, manau, kad darbas, bendradarbiavimas su nacionalinėmis audito institucijomis gali būti gerinamas ir tikrai galima daug, mm, daug ką integruoti ir užtikrinti didesnį darbo efektyvumą. Uh, Kol kas, aišku, didžiausia problema yra informacijos, gaunamas informacijos turinys ir metodika. Aš manau, kad mums reikia tokio labiau visapusiško požiūrio, tačiau tikrai negalime kvestionuoti tokio bendradarbiavimo svarbos. Nacionalinės audito institucijos tikrai gali suvaidinti daug svarbesnį vaidmenį atliekant mūsų audito darbą. Dar vienas papildomas dalykas, nors jūs to ir nesteiravote, bet yra sąskaitų patikimumo deklaracijos, taip vadinamosios DAS, kurios labai dažnai čia parlamente aptariamos. Labai svarbu naudoti vieną bendrą rodiklių paketą ar vieną bendrą mm, deklaravimo būdą e, iš tikrųjų daug geriau būtų pateikti, atlikti išsamų patikrinimą kas pusmetį ar kas metus ir pateikti ataskaitą, kuri, kuri būtų vienoda. Pane Dojš, jau šešeri ar septyneri metai, o gal net ir daugiau turėjome, ilgiau turėjome taksyti su, taksyti su tuo faktu, mes, Europos parlamentas, visi mes. Uh, turėjome taksyti su tuo, kad negalėjo, negalime mm, pavadinti uh, tarybą tikrą partnerę. Deja, taip yra. Uh, taryba pasirėmė 70 metų protokolu, kur pasakyta, kad uh, apie šios dvi institucijos turi dirbti nesikišdamas viena į kitos darbą. Uh, Čia galbūt e, keltinas klausimas dėl įgyvendinimo ir įgyvendinimo tikrinimo. Ir bet kokiu atveju yra pasiunčiama tikrai labai prasta žinia, kuomet e, visos kitos institucijos, e, pavyzdžiui, ombudsmeno tarnyba ir taip toliau, visos kitos institucijos atsako į Europos parlamento klausimus ir vienintelė institucija, kuri į parlamento klausimus neatsako, yra taryba. Uh, Atrodo, būtų daug geriau, jeigu taryba skelbtų savo nuomonės ir pareiškimus interneto svetainėje. O panašu, kad dabar taryba nenori palaikyti ryšių su mm, parlamentu, nenori tiesiogiai atsakyti į parlamento klausimus. Dabar panašmit klausimai. Aš visiškai suprantu, ką Jūs pasakėte dėl specialių ataskaitų, tikrai pritariu Jūsų pozicijai. Aš manau, kad tikrai turi būti, čia yra sutelkiamas dėmesys į konkrečią temą, teminę sritį. Ir, na, aišku, šiuo atveju viskas susiveda į tai, kaip paskirstai išteklius. Aš. Mm, Nemanau, kad gerai, kad yra parengiama speciali ataskaita ir paskui nugula kažkur lentynoje ir pradingsta ir yra pamirštama. E, tie rezultatai nesimaterializuoja ir nėra to tų realių pasiekmių, nes man atrodo specialioji ataskaita yra ta, skirta tam, kad ji paskatintų realius padarinius pasikeitimus ir turi būti paskui a, aptariamos tos išvados specialioji ataskaito, ar jos buvo įgyvendintos, ar, ar, ar buvo teisėjų kūrinių kažkokių pakeitimų, ar buvo biudžeto planavimas. A, pa, a, pakoreguotas, nes iš tikrųjų, jeigu tai yra specialio ataskaitoje pasakoma, bet nieko nepadaroma, tai nepasiekiama rezultatų. Jei nėra tos grįžtamosios informacijos mechanizmo, tai nėra gerai. Tuomet mes neduodame rezultatų. Gerbiamai pirmininkė, kiek sugebėjau, pasistengiau atsakyti į visus klausimus, manyčiau. Labai dėkoju už šią galimybę šiandien atvykti į jūsų komiteto posėdį. Man buvo tikrai didelė garbė. Herr Kollege Schalk, der sich bis jetzt noch nicht gemeldet hatte, bitte. Oui, j'avais levé la, la, la, la main, Madame la Présidente, mais je crois que vous ne m'avez pas vu. Euh, Madame la Vice-Présidente. Pone vicepirmininkė, man atrodo, jūs uh, nepastebėjote, kad aš prašiau žodžio prašiau anksčiau. Audito rūmoj uh, atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį finansuojant Europo, kontroliuojant ES finansus. Lygiai taip pat e, kovos su sukčiavimu e, organizacija OLAF yra labai svarbi, išsiaiškinant tam tikrus pažeidimus, o kartais net ir sukčiavimą susijusius su ES biudžetu. Norėčiau pabrėžti ir priminti, kad Europos audito rūmai pasirašė tarp institucinį susitarimą pagal kurį Olafui suteikiama kompetencija vykdyti tyrimus, įskaitant ir auditorumų atžvilgių. Ir yra buvę, kad pagal Olafo tyrimus audito rūmų nariai buvo nukreipti į audito rūmų teismą ir audito, atsiprašau, į teising, Europos teisingumo teismą ir Europos teisingumo teismas priėmė sprendimą. Olafas kontroliuoja e, dalį Europos institucijų veiklos, įskaitant ir audito rūmų narių veiklą. Tuo pat metu paradoksiškai audito rūmai gali atlikti tyrimą OLAF veikloje, jo praktikoje. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai. Tai yra tokia barokiška padėtis. Primena Vengrijos Godolo pilį. Ir aš norėčiau sužinoti, ar jūsų nuomonė tokia padėtis yra teisinga, galvojant apie galios atskirimo taisyklių taikymą. természetesen minden rendszernek minden működő rendszernek vannak erősségei gyengeségei és vannak hiányosságai. Na žinoma, kiekviena sistema turi pranašumų ir trūkumų. Tačiau aš manau, kad mes matome juos tik tai tada, kai sistema pradeda funkcionuoti. Pastaraisiais metais e, buvo įdėkta daug pokyčių ir net pasikeitė per pastarosius septynerius metus iš esmės tikrinimų būdai. Auditorumams yra suteikti nauji uždaviniai, mes prie jų turime prisitaikyti. Ir dabar žinome, kad audito rūmų darbas yra tikrinamas, mes tą suvokiame. Ar tai yra paradoksiška? Aš nemanau. Nemanau, kad klaidinga yra audito rūmams dirbti tai, kas jiems pridera. Aišku, audito rūmai turi patikrinti, ar Olofo biudžetas yra naudojamas teisingai. Tai yra derama ir tai nekelia jokių problemų. Manau, kad paradokso, kurį jūs ką tik paminėjote, išsprendimas būt, randamas institucinėme susitarime tarp Olafo ir audito. Ir tai tas susitarimas apima visas galimai problematiškas rytis. Be abejo, jeigu audito rūmų nariai pastebi kokį pažeidimą ar sukčiavimo atvejį, kaip ir jiems pridara, imasi reikalingų žingsnių, net jeigu tai yra susijęs su OLAF. Žinoma, visas sistemas galima tobulinti, tačiau, mano nuomonė, bendradarbiavimas yra viena iš sričių, kurioje galėtumėm dar uh, geriau pasistengti ir turime pasimokyti, kaip pagerinti teisės aktus. Ačiū dar tikiu žodį ponui Tarant pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš visuomet labai žaviuosi tuo, kaip jūs pirmininkaujate mūsų komitetui. Vėlgi mes beveik nevėluojame jūsų dėka. Vienintelis dalykas, e, dėl kurio aš šiandien norėčiau pasiginčyti, žinoma, jūs gal teisi, pono Flanagan klausimai e, nebuvo susiję griežtai su auditu, tačiau mano nuomonė parlamento nariams turi būti suteikta galimybė klausti, kad ir ką jie nori nes galų gale mes atstovaujame įvairiausiems rinkėjams. Dabar aš e, turiu parengti pranešimą, dėl kurio reiks balsuoti. Ir turėčiau dabar apie tai pakalbėti. Iš karto atsiprašau, nes dabar aš e, labai netvirtai ant kojų stoviu. Bet kaip ponas Flanagan pasakė, ne visi migrantai yra blogi žmonės. Lygiai taip pat jis turėtų galvoti, kad ne visi Fidesz nariai yra blogi žmonės. Ta prasme, aš noriu pasakyti, kad labai daug sužinojome apie jūsų poziciją, ponios gal pilč mintis. Ir man kyla pagunda parašyti palankę ataskaitą. Turint galvoje, kad reikia kelti sutarčių klausimą. Mes galime balsuoti vienai par kitaip. Žinia, kad tarybos pozicija dėl to nenukenties. Šiandienos viso darbo prasmė, anksčiau jau tą esam dar ir ateityje tą patį darysime, yra šiam komitetui priimti nuomonę ir aprašyti ją rezoliucijoje. Mes turėtumėm turėti galimybę priimti tokią rezoliuciją, kurios taryba negalėtų pakeisti. Aš kaip pranešėjas tokią nuomonę norėjau išsakyti. Ačiū. Taip. Ačiū už Jūsų nuomonę. Manau, kad tuo baigiame viešai klausimą. Ar frakcijos nori pasitarti tarpusavyje? Prašyčiau dabar išėti iš salės visus, 15 minučių bent jau, kurie nebalsuos ir nėra susijęs su šia procedūra. Gali likti tik nariai ir patarėjai. Penkias minutės skirsiu dabar frakcijoms aptarti kandidatį ir paskui balsuosime slaptai. Nelgiau kaip penkios minutės diskusijoms. Be dviejų vienuolika susitiksim. Ir prašau išeiti iš salės visus, kas neturi teisės dalyvauti uždarame posėdyje.